Si queridas, queridas kolegas y queridos kolegas. Gerbiami kolegos. Yra sakoma, kad tiek komisijos vicepirmininkas ponas Šefkovič, tiek ponas Rapkai dar keliauja į mūsų posėdį. Ponas Rapkai yra pranešėjas, todėl manau, kad dabar reiktų nutraukti posėdį, nes aš pats ką tik atėjau iš to posėdžio, kuriame dalyvauja abu mano minėti ponai, taigi tikiuosi, kad jie to jau pat pasirodys. Padarykime trumpą pertraukėlę. Norėčiau, atsipraš... E, norėčiau padėkoti ponui Sajer, kuris jau atvyko ir norėčiau jo paprašyti, kad jis šiek tiek palauktų, kol visi susirinks, ypač kol atvyks komisaras. in any case gay we, we, we don't listen to you because you don't have the microphone we're going to start in, in Bet kokiu atveju e, nieko negirdime, kadangi kalbate be mikrofono, bet pradėsit, pradėsim po 10 sekundžių. No, entonces vamos a, vamos a empezar el debate. Gerai, taigi, pradėkime diskusijas. Tikiuosi, kad ponas Rapkai taip pat jau toj bus čia. Man buvo pasakyta, kad jisai jau pakeliui, taigi tikėkime, kad toj bus salėje. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijos vicepirmininkui, kad čia atvyko, jūs at, tiesiog bėgte atbėgote, aš taip pat labai skubėjau, tik porą minučių prieš jūs, už jūs anksčiau atėjau. Mes kalbėsime apie pranešimą skirtą valstybių narių vykdomai kontroliai, kaip komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus. Pirmiausia, žodį suteiksime ponui Sajar. Jisai turės galimybę pasisakyti šiuo klausimu ir gausite dar papildomas dvi minutės. Jeigu jums reikės daugiau laiko, atsiprašau, turėsite keturias minutės, o po to pabaigoje, jeigu dar norėsite dvi minutės, mes jums skirsime. Dėkui. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Praėjo vos vieneri metai nuo Lisabono sutarties įsigaliojimo. Lisabono sutartyje yra numatyta daug pasikeitimų e, dėl e, parlamento ir tarybos galių delegavimo komisijai. E, čia šiame parlamente prieš kelis mėnesius svarstėme mano pranešimą dėl deleguotųjų aktų. Deleguotieji aktai yra tokie aktai, kur parlamentas ir taryba deleguoja savo įgaliojimus. Tačiau palyginti su ankstesnė situacija mes galime um, atsijimti to, tą tai delegavimą, mes galime nustatyti terminus, mes galime netgi aiškiai vetuoti tą ar kitą sprendimą, jeigu komisija mūsų požiūriu nedaro to, ką nori įstatymų leidėjai. Pagal 291 sutarties straipsnį čia mes kalbame apie kitus aktus, apie įgyvendinančiosius aktus. Šių aktų situacija yra kitokia. Čia valstybės narės įgyvendina savo um, galės E, te, ES teisės aktų gyvenimo srityje. Taigi čia skirtumas yra aiškus. E, nauja sistema dėl deleguotojų aktų mums suteikia labai didžiulius įgaliojimus iš parlamento požiūrio pusės, aišku, mūsų e, galimybės įtakoti viską yra labai didelės. Aišku, tose srityse, kur mes priimame teisės aktus. O įgaliotojų aktų e, srityje mes, e, parlamentas, kaip įstatymų leidėjas, galime įtakoti procedūrą, kaip turėtų būti iš valstybių narių deleguojami tie aktai, priimami tie aktai. Po ilgų dėrybų parlamentas suformavo tokią poziciją, kad mes norėtume galėtumėm um, pasitikrinti, gauti aišku įsipareigojimą iš abiejų pusių, iš tarybos ir iš komisijos, uh, dėl to, kad bus paisoma parlamento įgaliojimų. Po labai ilgų dėrybų uh, padaryta labai daug rimtos pažangos šioje srityje. Tai įtakos ne vien tik tai ir nebūtinai tik tai įgyvendinančiųjų aktų sritį, bet taip pat ir deleguotųjų aktų sritį. Ir netgi įgyvendinančių aktų srityje parlamentas e, gauna ir išlaiko e, parlamentinės priežiūros teisę. Tai reiškia, kad e, susitarę su kitomis institucijomis mes turime atitinkamą procedūrą, kurią galime taikyti. Mano pirmasis prioritetas buvo užtikrinti, kad mes galėtumėm išlaikyti tas svarbias pozicijas. Taip pat ir kitas dar klausimas čia, aišku, svarstomas. Vyksta diskusijos Europos parlamente Čia dirba įvairūs komitetai, ypač tarptautinės priekybos, tarptautinės plėtros, užsienio reikalų komitetai universitetuose vyksta gyvos diskusijos. Um, dėl finansinių priemonių ir mūsų darbo su taryba ir komisija, kaip tą sritį reikėtų e, reglamentuoti. Mano e, tikslas šiame kontekste buvo užsitikrinti, kad šis reglamentas neužkirstų kelio tolesniems diskusijoms šioje srityje. Tie mūsų kolegos, kurie e, labai rimtai dirba tose diskusijose, kovoja su taryba tose diskusijose, kad galėtų pasiekti to, ko jie užsibrėžė Alžyre ir su, ir su taryba mes tikrai tą ir padarėme, susitarėme. Noriu padėkoti tarybai ir komisijai už jų parodytą lankstumą dėrybose. Tikrai tai buvo sudėtinga padaryti ir aš suprantu, kad taryboje buvo labai sunku susitarti. Um, tai yra susitarimas, kurio norėjo parlamentas ir pa, parlamentui šis susitarimas yra priimtinas visiems nariams. Eina kalba juk ne apie tik tuos tekstus, apie kuriuos mes kalbame, bet taip pat ir mm, apie tai, kad iš tarybos ir komisijos komisijos pusės bus parodytas bendras supratimas dėl tų svarbių klausimų ir dėl tų um, pareiškimų, uh, kad tikrai iš komisijos bus labai rimtas įsipareigojimas, jog ir dėl kito likusio bendrijos teisino um, bus taip pat padarytas toks pat priderinimas. Aš manau, kad tai, kas yra pasiekta, yra priimtina visiems Europos parlamento nariams. Dėkoju, ponui Sajar. Manyčiau, kad ši tema yra tikrai labai reikšminga, bet ir sudėtinga. Todėl norėčiau visų praš, paprašyti laikytis jiems skirto laiko. Nors mes gal būsime ir dosnesni negu visada, kadangi e, tema yra tikrai labai reikšminga, labai svarbi ir kad visi jūs turėtumėte galimybę išplėtoti savo argumentus, mes jums suteiksime, e, būsime dosnesni ir suteiksime jums e, galimybę kalbėti. Dabar žodį suteikiu ponui Šefkovič, komisijos atstovai, prašau. Ačiū pirmininkė. Šyrit matėme, kaip puikiai vyko diskusijos dėl piliečių iniciatyvos. Šį vakarą kalbame mm, apie labai svarbę dalį komitologiją. Manau, kad praėjus vieneriems metams po to, kai Lisabono sutartis įsigaliojo, uh, mes dabar jau užbaigėme pagrindinius teisės aktus, kurie buvo būtini, kad Lisabono sutartį būtų galima gyveninti. Gyventis e, aktai bus labai svarbus, e, lemiant tai, kaip komisija įgyvenins teisės aktus ateityje ir jie labai įtakos ES galimybės e, įgyventi savo politiką vardan piliečių interesų. Ir todėl yra nustatyti pagrindiniai tikslai, kad naujos taisyklės turi būti turi būti paprastesnės, efektyvesnės, skaidresnės ir visiškai atitikti sutarties nuostatas. Tai yra tos taisyklės, pagal kurias komisija tvirtins tuos aktus. Anksčiau reglamento numatyta kontrolės procedūra buvo paremta komitologija. Tai reiškia, kad valstybių narių būtų sudaryti komitetai, tačiau priešingai, su, suda, priešingai tai procedūrai sutartie yra pasakyta, kad uh, tik valstybės narės, o ne taryba gali uh, žiūrėti komisijos, uh, kokie yra įgaliojimai toje srityje. Ir visos įgyvenimo priemonės, taip pat ir antidempingo kompensacinės priemonės, kitos tarptautinės priekybos priemonės taip pat būtų, uh, patektų į šią sritį. Mes norime, kad procedūra būtų paprastesnė. Tai reiškia, kad naujasis reglamentas nustatys dvi procedūras vietoje keturių. Uh, bet taip pat ir bus numatyta, kad automatiškai e, komitologijos procedūros būtų adaptuotos ir būtų taikomos visiems e, teisės aktams nuo pirmos dienos. Tai reiškia, kad e, aišku, tai neužkirtų kirstų kelią toliau žiūrėti dėl pagrindinių teisų, kokio būtų įgaliojimai suteikiami komisijai. Taip pat yra numatyta, kad visas teisinas būtų pežiūrimas ir būtų žiūrima, kaip, būtų, kaip reikalinga jį pritaikyti prie deleguotojų aktų naujos procedūros. Aš žinau, kad parlamentui tai yra labai svarbu. Kol kas mes nustatėme, kad yra 153 aktai, kurie nebuvo pateikti bendro sprendimo procedūrai iki Lisabonos ir čia atitinkamai komisijos įgaliojimus reikia paversti deleguotais aktais. Taip pat yra 299 devyni aktai, kurie anksčiau buvo pritaikyti prie reguliavimo procedūros e, su sutikrinimo išlyga. Mūsų tikslas yra, kad iki šios e, parlamento kadencijos pabaigos visi esami teisės aktai visiškai atitiktų naujasias Lisabono sutarties nuostatas. Tai reiškia, kad reikia visiško priderinimo. Ir žinote, kad šis tikslas yra didžiulis. Taip pat pirmininkė Belgijos e, ministras Panašastel paprašė taip pat per, perduoti parlamentui pirmininkaujančios šalies didžiulį įsipareigojimą ir ištą uh, e, užtikrinti, kad tikrai uh, komisijos plačių žmonių tikslai būtų, bus įgyvendinti toje srityje. E, taip pat pirmininkaujantė šalis patvirtina, kad jį remia šios tikslus ir yra pasirengusi padaryti viską, kad tas teisės aktų priderinimas būtų padarytas kaip galima greičiau po to, kai tik tai e, komisija pateiks pasiūlymus. Pirmininkaujantė šalis yra pasirengusi lojaliai bendradarbiauti su parlamentu ir, ir komisija tam, kad šių tikslų būtų pasiekta. Mes taip pat e, norėtumėm, kad tai būtų užprotokoluota mes labai sveikiname tai, kad iš Belgijos, iš pirmininkaujančios valstybės buvo didžiulis bendradarbiavimas, kolegialumas parodytas. Nors tos taisyklės turi atsispindėti kom... Tik tai gal viena yra tokia išimtis, dėl kurios galima apgailestauti, prie to sugrįšiu vėliau, tačiau kai eina kalba apie įgyvenančio akto pro, projektą tik tai kvalifikuotos balsų daugumos persvara gali lemti, kad jis nebūtų patvirtintas, tačiau labai svarbu, kad būtų komiteto teigiama nuomonė dėl, dėl, dėl įgyvenančio akto projekto, kad jį būtų galima tvirtinti. Tik tai ribotas skaičius aktų yra priimta toje, šioje srityje ir mes pasisakome prieš tokią išimti institucinių pagrindų, kadangi tai reikštų, kad nebūtų visiškai, visiškas priderinimas prie galiojančių taisyklių užtikrintas. Taip pat noriu pridurti vieną dalyką kad tai buvo vienintelis įmanomas pagrindas uh, suteikti kompromisą tarp įstatymų leidėjų ir mes labai sveikiname taip. Mes norime, kad sistema būtų skaidresnė. Visa procedūra bus dabar atliekama visiškai skaidriai. Visi komitetam bus pateikiami dokumentai, tuo pačiu metu bus siunčiami ir parlamentui, ir tarybai. Šios institucijos bus lygiai vertis su uh, peržiūros, su tikrinimo išlygomis. I, komisijai galės pasakyti, kad įgyvendinančio akto projektas viršė įgaliojimus. Jeigu mes viršysim įgaliojimus, jūs turėsite galimybę labai aiškiai taip mums pasakyti. Ir pirmininkė, pabaigai noriu pasakyti bendrai, įvertinant šis tekstas, yra puikus rezultatas Europai. Jis labai aiškiai sustiprina bendrijos metodo taikymą ir labai aiškiai e, didina e, Europos parlamento tikrinimo įgaliojimus visose sritise. Pavyzdžiui, kalbant apie naują e, reglamentą, čia yra numatyta, kad kai kuriais atvejais komisija e, gali būti priversta svarstyti e, klausimą apeliaciniam komitete, tačiau tai būtų įprastinis komitetas, kuriam būtų taikomas tos pačios taisyklės. Ir čia tik tai uh, kva, uh, Jeigu parlamentas patvirtintų naujas komitologijos procedūras, jos įsigaliotų labai greitai, e, jau 2011 m. kovo 1 dieną. Ir tai yra puikia žinia. Mums reikalingas naujasis teisinis pagrindas, kuris veiktų kaip galima greičiau. Aš taip pat labai tikiuosi, kad E, lygiai grečiai mes galėtumėm e, pradėti, bendrai pradėti mąstyti dėl deleguotų aktų ir gyvenančių aktų e, sričių nubrėžimo. Reikia išvengti bet kokių konfliktų, kai eina kalba apie naujų teisės aktų pasiūlymus. Ir taip pat reikia paspartinti teisės aktų priderinimo procedūrą. Noriu taip pat padėkoti pranešėjui ponui Šairiui už didžiulį atliktą darbą dėrybinio proceso metu. Noriu padėkoti visoms frakcijoms už bendradarbiavimą ir lankstumą, kurį jos parodė. Taip pat noriu noriu pabaigai padėkoti pirmininkaujančiai Belgijai. Atliktas milžiniškas darbas um, šios klausimus uh, pozityviai patvirtinant taryboje. Ir aš tikiuosi, kad uh, rytoj uh, šis tekstas bus patvirtintas ir tai bus puikia žinia Europai. Eh, Dėkuoju, ponė komisarė. Dabar kalbės kalbėtojai savo komitetų vardu ir matau, kad keleto jų nėra salėje. Pavyzdžiui, pono Albertini, kuris turėjo užsienio reikalų komiteto vardu vardu kalbėti, bet salėje matau poną Mitchell, kuris kalbės vystimosi reikalų komiteto vardu. Taigi prašau žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju taip pat ir pranešėjui Josef Sayer už jo puikiai, puikų e, darbą, už jo pranešimą. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai, dabartinis komitologijos, dabartinio e, komitologijos procedūrą pakeis deleguotieji teisės aktai ir įgyvendinimo teisės aktai yra labai svarbu kalbėti apie komisijos vaidmenį įgyvendinant šiuos aktus. Komisija teisingai pastebėjo, kad uh, kad pagrindinis tikslas būtų per 3,5 meto, me, metų e, siekti tų nu, nusistatytų tikslų. Jūs sakėte, kad jūsų tikslas yra įtraukti parlamentą į visa, visas procedūras, bet tai jau turėjo seniai įvykti. Aš dabar tarsi tampu Aš e, ne, nelabai suprantu, kodėl jūs tam, e, tampate tarsi tarpininkų tarp tarybos ir parlamento ir kodėl jūs e, taip priartėjote prie tarybos. Juk, man atrodo, mes visi turime parengti e, bendrą poziciją ir manau, kad to tarpininko vaidmenį turėtų prisimti Europos parlamentas. Ir e, manau visų mūsų tikslas būtų patvirtinti šį dokumentą dar pirmojo svarstymo metu ir manau, kad mes turime siekti teisingo kompromiso, kuris e, būtų puikus sprendimas. E, taip pat ir mūsų piliečių, kuriuos mes atstovaujame atžvilgiu. E, Jeigu yra kažkokia strategija, tai mes turime ir laikytis tos strategijos. Jeigu taryba yra įtraukta į tam tikras procedūras, tai parlamentas turi būti lygiai taip pat įtrauktas, nes mes esame teisėkuros institucijos. Pirmininkas sako, jūs viršėte savo laiką jau dvigubai, e, todėl prašau baigti. E, Pabaigsiu. Noriu, kad jūs aiškiai gerbtumėte parlamento nepriklausomumą ir kad gerbtumėte parlamentą lygiai taip pat kaip taryba. Nežinau, ar pavyks to pasiekti šiuo kompromisu. Dėkoju, ponė Mitchell. Matau, kad ponio Vital Moreras taip pat nėra, kuris turėjo imta komiteto vardu kalbėti. Bet matau, kad ponas Elkadrauji, kuris kalbės transporto ir turizmo komiteto vardu, yra salėje. Taigi prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, mėlyje kolegos. Pradžioje norėčiau padėkoti pranešėjų už jo darbą, analizuojant, svarstant čia tikrai labai sudėtingą, šį sudėtingą klausimą, svarbu mūsų ateičiai, mūsų komitetui. Komitologijos procedūra su keturiomis skirtingomis galimybėmis yra tikrai labai puikiai pažįstama. Mes puikiai išmanome tos procedūros veiksmus, tačiau kalbant apie mm, pereinamasias priemonės, prie, pereima prie kitų e, procedūrų yra mums visiškai priimtinos ir sveikintinos. Daug informacijos parlamentas E, gauna dar rengiant teisės aktus, taigi jis yra įtraukiamas į parengiamąjį darbą ir taip pat labai svarbu, kad būtų užtikrintas tikrai veiksmingas pereinamasis laikotarpis. E, raginame komisiją e, pereinant prie naujųjų įgyvendinimo teisės aktų taikymo taisyklių dosniai elgtis Europos parlamento atžvilgių. Ir tai reiškia ne tik tai parengiamųjų laikotarpių įtraukti į šios procesus, bet ir priimant teisės aktus. Dėkoju. Ačiū kolegai. Laimiai, ponia Hübner yra čia ir mes jai suteikėme žodį vienai minutė. Jūs kalbėsite regionų, region, regionės plėtros komiteto vardu. Ačiū, ponia pirmininkė. Pone komisijos nary, pon ir ponios, aš kaip ir Geimičiau labai pergyvenu dėl to, kad deleguotų aktų įtraukti įtraukimas, taikymas finansinių klausimų, sprendžiant finansinius klausimus, mus gali skurti didelių problemų, blokuoti visus procesus. E, regioninė politika po 2013 metų e, bus e, plėtojama remiantis ir deleguotais teisės aktais, ir gyvendintainimo teisės aktais. Ir e, aš manyčiau, kad visada reikia remtis atskirai e, kiek, e, bendro, bendro sprendimo prieimimo procedūromis ir bendrais testės aktų prieimimais kiekvieno atskiro atveju. Mūsų laukia tikrai sudėtingi metai ir Europos institucijai, mums kaip Europos institucijai turi tekti užduotis politiką vykdyti kiek įmanoma skaidriau ir vengti įvairiausių konfliktų, taikant vienas ar kitas procedūras. Ačiū poniai Hübner. Ponas De Castro, jis yra čia, ačiū Dievui. Taigi, ponė De Castro, jums suteikiame dvi minutės. Jūs kalbėsite a, Žemės ūkio komiteto e, vardu, prašau. Ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami kolegos būdamas šio kom... Žemės ūkio reikalų komiteto pirmininkas, galiu pasakyti, kad aš tikrai esu nusivylęs e, SAER pranešimo turinio, dėl kurio mes rytoj balsuosime. Visų pirma, jau esu nusivylęs dėl to, kad nebuvo įtrauktas ne vienas mano komiteto teiktas pakeitimas, nors mes komitete nubalsavome vienbalsiai. Žemės ūkio politika yra ta politikos rytis, kuriai teks didžioji dalis komitologijos teisės aktų. E, pagal Lisabono sutartį ir vis tiek jūs nepaisote žemės ūkio politikos e, tikslų. Atrodo, kad ES ateityje nebeturės e, jokios spaudimo priemonės ir beje nebus ir veiksmų laisvės. Mes žinome, kad taryba jau parodė norą deleguotuosius teisės aktus. E, tvirtinant nekreipti dėmesio į parlamento nuomonę. Aišku, tie e, aktai dar turės bus įgyvendinami, tačiau mes kalbame apie automatinį priderinimą e, ir tai nėra gera procedūra, dėl to aš pateikiau savo pakeitimą, mane palaikė kolegos iš mano e, komiteto, mes norime, kad tas automatinis priderinimas būtų apribotas, kad jis turėtų ribotą trukmę. Jeigu mums pavyks, nepavyks pasiekti susitarimo pirmojo svarstymo metu, mes turėsime dirbti toliau ir turėsime e, labai išsamei padirbėti, labai kruopščiai padirbėti, nes čia mes kalbame apie ES ateitį, mes turime daryti viską, kad pagerintume šį tekstą ir manau, kad mums reikės antrojo svarstymo, nes juk mes nenorime e, pritarti tokiam neigiamui E, sprendimui. Čia mes kalbame apie vieną iš svarbiausių teisės aktų, todėl manau, kad būtent jame turėtume išreikšti aiškiai savo valią ir manau, kad e, Europos parlamentas turėtų labai ryštingai girti savo teises, nes Europos parlamentas yra tiesiogiai renkamas ir tai yra tiesioginis piliečių balsas. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau Ponas Sančias Presedo, viena minutė. Jis kalbės ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Lisabono sutartis e, yra susijusi su e, tam tikromis naujovėmis, kalbant apie ES teisėkuros procesą. Ta naujovė yra deleguotieji ir įgyvendinimo teisės aktai. Taip pat e, jų įgyvendinimo teisės aktai E, priemonės. E, šis e, dokumentas nustato nuostatas, kurios turės galioti pereinamojų laikotarpių. Tai yra demokratinis procesas dėl to, kad yra pripažįstama Europos parlamento teisė ir bandoma gerinti e, atitinkamas procedūras. Todėl e, manau, kad į ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto reikalavimus buvo atsižvelgta. Mes norime pasiekti e, to, kad teisės aktai būtų lengviau gyvendinami, kad būtų greičiau gyvendinami. Kalbant apie omnibus, vadinamąją omnibus direktyvą, reikia daryti viską, kad senoji sistema būtų priderinta prie naujosios sistemos ir tam reikės trijų metų pereinamojo laikotarpio, kad e, spėtume pride, suderinti tuos teisės aktus, lygiai tas pats galios ir finansinių paslaugų srityje. Aš pats esu e, ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto pranešėjas, sveikinu poną Sajer ir norėčiau jam, jam ir visiems kitiems palinkėti laimingų kalėdų. Nu, Ačiū, pono Lainen nematau salėje. Jisai būtų kalbėjęs e, aplinkoskos komiteto vardu, nematau ir pono Grech. Jisai būtų kalbėjęs vidaus rinkos komiteto vardu. Taigi, noriu išsiaiškinti, ar pona Kūn matau. Jis turėtų kalbėti žuvininkystės komiteto vardu, tačiau panašu, kad ir jo nėra salėje. Todėl pereikime prie kito kalbėtojo. Tai yra. E, tai bus kolegos, kurie kalbės savo frakcijų vardu. Pirmiausia, suteiksime žodį ponui Lėnė dviem minutėm. Pone pirmininkė, gerbiamosios ponios ir ponai. Manau, kad reikia nemažai ką paaiškinti šioje plenarnėje sesijoje, aiškinantis tikrai klaidinančios diskusijas, kurios vyko delegacijose ir komitetuose ir frakcijose. Čia šiame reglamente mes kalbame ne apie sprendimą, ką pagal 291 straipsnį reiškia deleguoti į teisės aktai, o ką reiškia įgyvendinimo teisės aktai. E, mes kalbame apie bazinių teisės aktus, tai yra ten, kur yra. E, e, reikia remtis 291 arba 290 straipsniais. Ir, taigi kiekvienu atskiru atveju priimant kiekvieną atskirą teisės aktą. Dešimtasis straipsnis susijęs vien tik tai su procedūriniais dalykais. Tik su procedūromis Ir komisija taip pat paaiškino, kad ji yra pasirengusi derinimo tikslais e, ir teikdama teisės aktų projektus, kreiptis į kitus teisės aktų kuriejus, kitas institucijas, tame tarpe Europos parlamentą. Vienintelis dalykas, kuris iš tiesų naujas, tai yra e, E, procedūr, naujos procedūros dar užsienio priekybos rytyje, nes mes dažnai susidurdavome su blokuojančia mažuma taryboje, kai, e, kai spręsdavome šio pobūdžio klausimus. Ir Europos parlamentui pavyko išsiderėti, imti taikyti e, procedūrą, pagal kurią jisai gali apginti savo reikalavimus. Ir Todėl aš pritariu pranešimui tokiam, koks jis yra dabar, tokia, jos, tokia jos, jos, jo versijai, be jokių pakeitimų. Tik taip mes galėsime jį patvirtinti dar pirmo svarstymo metu, o ne nukelti visko nelaiškiam, ne, ne neaiškiai ateičiai. Dėkoju. Dabar ponas Rapkai, nors aš dėja jo nematau, vis dar nematau, todėl suteikiu žodį poniai Lichtenberger. Žaliųjų frakcijos vardu kalbėsite. Prašau. Mes gana lankščiai žiūrėsime į jūsų, jums skiriamo laiko limitą, taigi prašau. Ačiū. Taisyklės, kuriomis, dėl kurių mes šiandieną diskutuojame, daugelį metų komitetuose nebuvo susilaukusios didelio dėmesio, tačiau dabar, kai matome šio darbo rezultatus, matome, kad kai kurie kolegos atsibudo, dėje kiti iš vis net nepasirodė salėje, nors būtų įdomu buvę išgirsti jų poziciją šio klausimu. Kai buvusi konvento narė, noriu pasakyti, kad dar prisimenu konvento visą dvasę. Daugelį sričių buvo, e, svarstant daugelis ryčių, buvo aišku, kad Europos parlamentas turi įgyti tam tikras teisės, didesnius įgaliojimus, kad galėtų, kad galėtų juos efektyviai panaudoti, gindamas piliečių e, interesus. Ir vis dėlto tai, kas buvo nustatyta konvente, nebuvo priimama kaip savaime suprantami dalykai, mums dar reikėjo ilgai dėrėtis, uh, Ir pirmininkaujanti Belgija dėrėjosi ir taryboje, ir, mums, ir buvo pasiekta nemažai pažangos. Ir priminsiu tai, ką sakė kolega Lėnė, pavyzdžiui, nuolatinių galimybių įvertinti, ar komisija peržengė savo, savo įgaliojimus ar ne e, galimybę. Tarptautiniai priekybos susitarimai čia dėja yra ne, nes, neįtraukiami į tas naujasias procedūras, tačiau vis dėlto esu gana patenkinta e, ir mūsų dėrybų rezultatais ir norėčiau padėkoti tarybos atstovams ir visiems, kurie prie, vis, prie šio rezultato prisidėjo. Dėkoju. Ačiū poniai Lichtenberger. Kalbėtojų sąrašas baigėsi. Tai yra tų kalbėtojų, kurie kalbėjo frakcijų vardu. O dabar kalbės kolegos, kurie nori kalbėti savo vardu. Pirmiausia, ponas Baldasarė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami kolegos rytoj balsuodami dėl SAIR pranešimo mes uždegsime žalę šviesą naujai priemoniai įgyvendinimo teisės aktams. E, tai yra reglamentuojama Lisabono sutartyje. Tokiu būdu supaprastės senoji komitologijos sistema. Tai yra priemonė, kuri suteiks daugiau skaidrumo, tvirtinant teisės aktus ir ji taip pat reglamentuos valstybių narių e, priežiūros e, teisę. Čia yra labai svarbu e, pabrėžti tai, kad teisėkuros procesas bus supaprastintas tarp institucinių lygmenių. Ir Aš manau, kad šį pra, e, dokumentą mes turėtume patvirtinti pirmojo svarstymo metu ne, ir manau, kad tik tokiu būdu, tik jį patvirtinę, mes galėsime pasiekti prioritetinių e, tikslų Europos parlamento. E, kalbant apie priderinimo procedūrą, aš norėčiau priminti parlamento tikrinimo teisę. E, taip pat apeliacinio komiteto šaukimo galimybę ir taip pat apie rev... tikrinimo išlygos teikimo galimybę. E, Prašau, persvarsimo sąlygos galimybę. Taip pat norėčiau pakalbėti apie užsienio prekybos politikos įtraukimą e, į taikymą, šių taisyklių taikymą užsienio prekybai, ypač kalbant apie antidempingo priemonės. E, ir todėl tikiuosi, kad sprendimai dėl šių klausimų bus priimami kvalifikuota dauguma. Tikiuosi, kad e, e, šis pranešimas bus patvirtintas, nes tai yra ilgo dėrybų proceso rezultatas ir mes bandome pateisinti tiek institucijų, tiek pramonės lūkesčius. Mes e, taip pat ne, ne, pernelik nepolitizavome viso proceso. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau pona Susta pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, nesu, negaliu pritarti prieš mane kalbėjusiam kolegai. Visos šios priemonės, mano manimu, yra priemonės, kurios e, pažeis pri, parlamento teises, jos netitinka Lisabono sutarties. E, daug teisės aktų yra priimama pirmojo svarstymo metu. Mes dabar tarsi skubame, norime ir šį teisės aktą priimti pirmojo svarstymo metu, bet čia juk yra labai svarbus teisės aktas. Čia kalbame apie gyvendinimo e, teisės e, aktus, e, apie parlamento teises, o ypač kalbant apie užsienio prekybos politiką, apie antidempingo, kovos su dempingu priemonės, mes ne, nebeturime objektivaus požiūrio. E, mes suteikiame galimybę komisijai piknaudžiauti savo įgaliojimais ir būtent su, tuo, e, su tokiais pavojais yra susiję. E, susijusi tokia skubota e, procedūra ir skubėdami mes tik dar labiau susilpninsime Europos parlamento vaidmenį. Manau, kad tikrai nėra protinga pirmojo svarstymo metu bandyti pasiekti susitarimo dėl tokio svarbaus teisės akto. Dėkoju ponui Sustai. E, dabar suteiksiu žodį ponui Šefkovič, nes norinčių reaguoti spontaniškai nėra. Prašau. Ačiū pirmininkė, ačiū už visus pasisakymus, kurie atspindi šio klausimo sudėtingumą. Jei leistė, sureaguosiu į kai kuriuos iš jūsų pasisakymų. Dabar dėl persvarstymo sąlygos dėl visų teisės aktų. Čia mūsų mm, planai yra labai plačių užmojų ir apie tai kalbėjome. 299 plus 153 aktai, kuriuos reikia priderinti. Aš sakiau, kad mes norėtumėm tai padaryti per šią kadenciją. Tai tikrai labai didž platus užmojai. Ir aš turiu omenyje taip pat ir mūsų instituciją, bet reikia nepamiršti, kad reikės lojalaus bendarbiavimo iš visų pusės. Aš norėčiau patikinti Europos parlamentą, kad iš komisijos pusės tikrai bus visas, e, visos pastangos dėtos. Dabar dėl pareiškimo projekto aš perskaitysiu, kadangi kai vyks šis, šis priderimo procesas, komisija nuolat informuos Europos parlamentą dėl įgyvenimo gyvenimo e, priemonių projektų, kurie ateityje taps deleguotaisiais aktais. Taigi mūsų įsipareigojimas išlaikyti skaidrumą yra absoliučiai aiškus. Taip pat norėčiau čia pat, parlamente patvirtinti, jog Europos parlamentui mes suteiksime o, kaip, kiek įmanoma daugiau informacijos. Europos parlamentas gaus uh, visą informaciją tuo pat metu, kaip ir atitinkami komitetai. Taigi mes padarysime viską, kas bus įmanoma, kad Europos parlamentas būtų maksimaliai informuotas šios procedūros um, metu. Noriu padėkoti panaliniai už tos paaiškinimus dėl diskusijų, kad mes, ką mes kalbame apie įgyvenančius aktus, kad iš tikrųjų tos diskusijos neužkerta kelio ateityje galvoti apie deleguoto ir įgyvenančio aktų panaudojimą. Dabar dėl teisės aktų priderinimo. Ponas De Castro nesu tikras, ar buvo salėje, kai kalbėjau apie pirmininkančios Belgijos pareiškimą ir ryštą užtikrinti, jog tas visiškas teisės aktų pridėdimas įvyktų per artimiausius metus. Tikrai ir, parlam, der, ir parlamento interesai, ir tarybos ir komisijos interesai čia yra tokie patys. Mes norime šį procesą užbaigti kaip galima greičiau. Taigi mes e, tikrai stengsimės e, visą tai padaryti. Dėl antidempingo ir kompensacinių priemonių, man atrodo, čia viskas viskas e, priešingai yra. Matome, kad dabar sistema yra paprasta dauguma valstybių narių, kurie gali blokuoti komisijos pasiūlymą. Ateityje tą padaryti bus daug sunkiau, kadangi iš valstybių narių atstovų reikės kvalifikuotos daugumos, kad būtų galima tokį pasiūlymą blokuoti. Manau, kad čia bendrijos požiūris tokiu būdu yra sustiprinamas ir komisijos pozicija yra e, sustiprinama būtent toje srityje taip, kaip kad ir buvo numatyta Lisabono sutartyje. Jei leistumėt pabaigai pirmininkė, dar norėčiau pabrėžti, kaip svarbu yra užtikrinti teisinį aiškumą, tikrumą šio klausimu, nes tai yra labai e, jautrus klausimai prie priekybą, antidempingo priemonės, kompensacinės priemonės. Mums reikia labai aiškių procedūrų, labai aiškaus pasidalymo funkcijomis, vaidmenimis ir parlamentas, aišku, būtinai turi išlaikyti demokratinės priežiūros galės, kas yra numatyta e, sutartyje. Mums reikia e, teisinio tikrumo, kad galėtumėm aiškiai veikti toje teisėje kūrinėje erdvėje. Jūs puikiai žinote, kaip labai dažnai um, tokios priemonės yra užginčiamos tarptautinėje arenoje. Todėl aš labai kreipčiausi į Euro, gerbiamus Europos parlamento narius su didžiuliu prašymu paremti e, tą pasiūlymą ir tuos pakeitimus, nes tai tikrai yra labai e, svarbu ES ateičiai. Dėkuoju, ponė Šefčioviš. Dar kartą suteiksime žodį pranešėjui, ponui Sajer. Prašau. Ačiū pirmininkė, Noriu padėkoti visiems už pasisakymus ir už indėlius, ne vien tik dabar, bet ir per, paskui, per šios devynis mėnesius, kai dirbome šio klausimu. Dabar dėl procedūrinių aspektų. Daug kolegų išsakė susirūpinimą dėl to, kad mes um, skubame, norime priimti šį tekstą pirmojų svarstymų, kad yra iš tarybos pusės spaudimas. Iš tikrųjų, galiu pasitelkti komisijos, tarybos um, atstovus ir kolegas iš parlamento, kad jie paliudytų, kad tikrai spaudimas buvo iš kitos pusės būtent aš spaudžiau tarybą, sakydamas, kad jeigu nebus susitarta dabar, tai viskas gali tiesiog su, subirėti. Todėl turime labai aišku ryštą iš kitų, e, iš kitų dviejų institucijų taip pat, nes jos irgi nori, kaip kad pona Šefčevit tik pasakė, kad vardan Lisabonos sutarties būtų užtikrintas stabilumas. Jeigu vėliau, vėlesniu etapu mes tvirtintumėm tokį reglamentą, tai ta senoji komitologijos procedūra, kuri mums nepatinka, dėl kurios yra nemažai problemų, vis dar būtų taikoma. Ir tikrai laikas skirtas šiam klausimui nebuvo trumpas - devyni mėnesiai. Galima buvo du svarstymus įterpti per tokį laikotarpį. Buvo visiškas skaidrumas, bendarbiavimas su kolegomis. Šešis mėnesius buvo posėdžiai, buvo sutikimai su šešėliniais pranešėjais, su koordinatoriais iš visų komitetų. Aš sprendžiau ar tartis ar ne. Nes visa tai, ko mes norėjome, mes gavome. Galbūt tarybai komisijai ne viskas patinka, bet mes gavome viską. Taigi, ką pranešėjų reikia daryti, jeigu visa tai, e, ko iš manęs įvairūs komitetai prašė, mes turime, mes viską gavome. E, ponas Dekastro teisus, taip, galbūt e, jo prašymas neatsispindi reglamento tekste akte, būtent tokią formą, kaip kad jis sakė, tačiau eina kalba jau čia apie įgyvenančius aktus. Taigi ne tai, ko jūs prašėte ir komisijos ryštą mes turime aišku įsipareigojimą ir dėl omnibuso buvo taip pat įsipareigojimas dėl priderimo ir komisija tikrai laikėsi to įsipareigojimo su nedidelėm gal išimtim ta prasme, aš galvojau, kad aš tikrai galiu pasikliauti tokiu pažadu. Ir jeigu komisija nesilaikys to pažado, aš tikrai atsistosiu ir aiškiai pasakysiu, taip kaip ponas De Castro pavyzdžiui daro. Tai ta prasme, nebuvo jokio spaudimo. Spaudimas buvo iš mano pusės daromas. Buvo puikus bendradarbiavimas, nors sudėrybos buvo labai sudėtingos ir mes tikrai turime tai, kas mano akimis e, gali būti ramiai pasiūlyta parlamentui tvirtinti. Ačiū visiems ypač kolegoms, kurie dalyvavo tikrai sudėtingame procese. Atsiprašau plačiosios visuomenės, kurie galbūt nesupranta nei vieno žodžio iš to, ką mes dabar aptarinėjame, tačiau aš, tik, aš galiu pasakyti, jog skaidrumas ir parlam, ES e, klausimais parlamentinės kontrolės e, procesas bus daug labiau sustiprintas prieimu šį tekstą. Eh, me figuro, asumo, que cuando... Dėkoju, ponė Sair. Jeigu kalbate apie visuomenę, jūs tikriausiai turite galvoje tik tai tuos, kurie dalyvauja šiuose diskusijose.